moteris ir suteiksiu keturias minutės pranešėjai. <coughs> Dear President, dear Madam Commissioner. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisijos narė, kolegės kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams. Noriu e, padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms už prisidėjimą rengiant šį pranešimą. Smurtas prieš moteris yra paplitęs žmogaus teisų pažeidimas ir diskriminacijos dalyties forma. Čia svarbus ekonominiai, kultūriniai faktoriai. Europos pridėtinės vertės vertinimo fondo žiniomis 45 procentai moterų patyrė tam tikrą smurtą fizinį smurtą. 10 procentų patiria seksualinį smurtą, 45 procentai moterų patyrė tam tikros rušies smurtą, 12-15 procentų Europos moterų patyrė smurtą šeimoje. O nuo smurto šeimoje ES kasdien miršta po septynes moteris. E, todėl 2011 e, metų ekonominės sąnaudos siekia 228 milijardus eurų, iš kurių 45 milijardai, milijardai eurų skirta paslaugoms, 24 nepasiektiems ekonominiams rezultatams, 159 milijardai skausmui ir kančioms. Parlamentas nekarta kreipėsi į Europos komisiją, prašydamas parengti ES lygmens strategiją prevencijai ir kovai prieš smurtą prieš moteris. Kreipiamės ir į valstybės narės. Likščiau nebuvo parengta vieninga e, strategiją. 28 valstybėse narėse kovos prieš smurtą prieš moteris formos jis labai skiriasi, siekiant užkirsti kelią smurtą ir apsaugoti smurto aukas. Reikia, mm, reikalinga nustatyti minimalius suderintus standartus. Taip pat e, reikia e, konkrečių pasiūlymų. E, komisija pateikė priedą, kuriuo remiantis valstybės narės raginamos keistis informaciją informaciją. Tai yra nuostata dėl pareigos pagal 83 straipsnį, į kurį prašoma įtraukti mm, smurtą prieš moteris. 2014 metų pabaigoje komisija turės pateikti pranešimą, e, kuriame bus pateikta e, kovos prieš smurtą prieš moteris įvairiose šalyse narėse praktika. Kreipiamės į komisiją prašydami mm, pateikti veiksmų planą, e, taip pat prevencijos srityje. Likščiau valstybės narės nesėmė konkrečių žingsnių, neratifikavo konvencijos. Mes e, manome, jog tai turi būti padaryta. Taip pat e, kviečiame komisiją kad ji įsteigtų Europos smurto stebėjimo tarnybą, kuri turėtų tinkamus įgaliojimus, panašiai kaip Europos lyčių lygybės instituto, institutas. Taip pat manome, jog reikėtų um, paskelbti Europos smurto prieš moteris panaikinimo metus. Turime kovoti prieš smurtą prieš moteris dėl lyties ir užtikrinti mm, tinkamą orumą visoms moterims Europos Sąjungoje. E, noriu paprašyti rytoj paremti e, šią iniciatyvą ir reikalauti iš komisijos konkrečių žingsnių. Ačiū. Ačiū kolegė Parmanova. Dabar spontaniški pasisakymai. Tik penkios mintės numatytos šiai procedūrai, to tarpu labai daugelis kolegų paprašė žodžio, todėl ne visiems galėsiu suteikti žodį, bet suteiksiu žodį kolegiai Angelili. Prezidente, danni si confermano. Ačiū pirmininkė. Jau ilgus metus kartojasi dramatiški įvykiai. Viena moteris iš keturių Europoje bent kartą per gyvenimą patiria smurtą ir 10 procentų iš jų patiria seksualinį smurtą. Smurtas prieš moteris. Kova su jo turėtų būti rimtas mūsų prioritetas, o politika nulinė tolerancija. Mes e, reikalavome direktyvos, nes Europoje e, smurtas prieš moteris turėtų būti laikomas itin sunkiu nusikaltimu, o direktyva turėtų numatyti atgrasančią politiką visose 28 valstybės narėse. Mums reikia griežto veiksmų plano, kuris numatytų ir prevenciją, ir informavimą, ir kovą su smurtu prieš moteris. Ačiū, poniai Andželilį. Pone Borsa. Ačiū pirmininkė. Aš Mane stulbina tai, kad kol kas dar nėra ES strategijos, kaip kovoti su smurtu prieš moteris. Viena iš ketverių, keturių moterų per savo saugus gyvenimą bent kartą patiria smurtą, 10 procentų iš jų patiria seksualinį smurtą, o sistemos, apsaugos sistemos joms nėra. Čia negalima žongliruoti skaičiais, nes uh, ES lygmenių net nėra patikimos statistikos. 1,8 procento BVP skiriama ligoninių išlaidoms, kurios skirtos gydyti moteris patyrusią smurtą. Tačiau fizinės bei psichologinės traumos jų skaičiais neišreikši. Gerbiami kolegos, mes turime, mums tenka prievolė ginti moteris, kurios sudaro daugiau kaip pusę ES gyventojų, Komisija privalo atlikti tai, kas jai priklauso. Ačiū poniai Borzan, toliau ponia Bilbao. Pirmininkė Europoje per metus daugiau kaip 3000 moterų miršta dėl smurto. Tai tik tai preliminarų skaičius. skaičiai. Daugelis valstybių iš viso nerenka tokios statistikos, nes manoma, kad smurtas šeimoje yra privatus dalykas. Mums reikia europinės politikos, kuri būtų matoma, nes čia pažeidžiamos mūsų pagrindinės fundamentalios teisės. Mums reikia europinės strategijos skirtos aukoms apsaugoti, e, nusikaltimams persekioti, užsimti prevenciją smurtas, lytinis smurtas, e, jį reikia išrauti su šaknimis, pasitelkiant švietimą, kasdieną. Tai tiesiog gyvybiškai būtina, jeigu mes norime kartu sugyventi ir užtikrinti kiekvienos moters apsaugą ir pagarbą jai Europoje. Ačiū toliau, ponė Tomašič. Aš itin domiuosi šią problemą, nes esu moteris ir beje anksčiau dirbau policininkė. Aš pritariu rezoliucijai dėl prevencijos, ypač dėl informavimo kampanijos apie šią problemą. Tokios kampanijos turėtų būti neatskiriama švietimo sistemos dalis. Ir turėtų viešuomenėje tokios idėjos skleidžiamos. Dirbdama policininkė, aš nekartą susidūriau su moterimis smurto aukomis ir puikiai žinau, kaip sunku su šia problema kovoti. Ir nesu tikra, kad kalnas teisės aktų mums padės. Kova su smurtu prieš moterimis, ji turi vykti kiekvienoje gatvėje, kiekviename kieme, tarp žmonių, o ne Briuselio koridoriuose. Mes turime suvokti kiekvienos vietos ypatumus ir valstybių narių kompetencija turėtų būti daug didesnė ir svarbesnė šiuo klausimu nei ES kompetencija. Ačiū, ponia Bačesku. Dėkoju, pirmininkė. Rumunijoje moteris sudaro su moterimis yra susiję 83 procentai būtinio smurto. E, viena iš trijų moterų yra susidūrusios su tokiais atvejais. Smurtas prieš moteris yra žiauri realybė. Tokie atvejai vis dažniau ir dažniau pasitaiko. Rumunijos socialistų vyriausybė be jokio pagrindo atidėjo Stambulo konvencijos pasirašymą ir ratifikavimą. Europos komisija ir valstybės narės turėtų duoti aišku signalą, kad nebus toleruojama e, kažkokiu ypatingų sąlygų pritaikymas smurtui prieš moteris. Daugeliu atveju elgiamasi e, vienaip ar kitaip dėl to, kad buvo susilaukta vienokio ar kitokio išsilavinimo. Aš norėčiau pabrėžti svarbų aspektą. Šiandienos vaikai rydienos augus elgsis taip, kaip jie bus išmokyti šeimoje. Ačiū ponė Basesko. Dabar viską užbaigs ponė Liupčeva. Frau Kollegin Liupčeva. Pane Liupčiava, pirmininkė, kolegos, gerbiamas e, komisijos nariai komisijos narė. Europos parlamentas nuolat e, peržiūri pranešimus e, susijusius su smurtu prieš moteris. Jei šiai problemai tinkamo sprendimo vis dar nerasta. Smurtavimas moterų atžvilgių yra mentaliteto ir elgesio atspindys. Dėl to susidaro neligybė visuomenėje susidaro e, fizinės, psichologinės, emocinės kančios, kurias patiria ne tik pačios nukentėjusios aukos, bet ir jų šeimos, o kaltieji dažnai lieka nenubausti. Aukoms reikia ne tik juridinės pagalbos, bet ir psichologinės paramos, kitokios e, emocinės pagalbos, kad e, galėtų išbristi iš e, pasiekmių. Moteris ir vaikai tampantis nusikaltimo aukomis E, turėtų būti rengiami aktyviai, kad e, būtų užkirstas kelias tokiems renginiams. Reikia, kad Europos komisija dalyvautų šiame procese, reikia, kad būtų surinkta daugiau informacijos e, ir skelbiama švietimo kompanijos. Ačiū, ponė Liupčeva. Aš jau sakiau, kad negalėsiu suteikti žodžio visiems norintiems atkreipiau dėmesį į tai, kas jau dalyvavo kitose debatuose ir baigiant šį darbo atvarkės punktą, suteiksiu žodį poniai komisijos nariai Čiorčiavai. Komisijos nariai Georgieva. Ačiū ponė pirmininkė. Kiekvieną dieną moterys ir mergaitės yra žeminamos, mušamos, e, išnaudojamos seksualiai, nužudomos, tik todėl, kad jos yra moteris – tik todėl, kad jos yra mergaitės. Ir taip atsitinka ir mūsų valstybėse narise, ir visame pasaulyje. Tai turi įtakos ne tik nukentėjusiams moterims, tai sukuria didžiulę naštą visai visuomeniai. Tai yra nepriimtina. Norėčiau pasveikinti ponę Parvanovą ir padėkoti jai, parengus tokį gerą pranešimą. Taip, ji prisideda prie e, ilgalaikio ryšto užkirsti kelią smurtui prieš moteris. Be to kreipėsi į komisiją, kad būtų elgiamasi e, ryštingiau. Mes Europos komisiją pademonstravome e, norą visapusiškai išnaudoti ES kompetencijas ir paremti valstybės norės, kovojant su visų rūšių smurtų prieš moteris ir vykdant prevencinius veiksmus tai mes darome ir ES viduje, ir e, už ES ribų. Aš pati šiuo klausimu dirbu savo veiklos srityje, humanitarnės pagalbos srityse. srityje. Mes kartu galime sukurti gerą Europos masto juridinę bazę, kad moteris galėtų būti apsaugotos nuo visų smurto rūšių. Į tą juridinę bazę įeina direktyva dėl prekybos žmonėmis, direktyva e, dėl kovos su litiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija, direktyva dėl Europos apsaugos orderio taikomo kriminalinėse bylose, reglamentas e, dėl e, aukų civilinėse bylose apsaugos ir galiausiai direktyva dėl nusikaltimo aukų teisų, kuriuose yra pabrėžiama, kad ypatingos apsaugos reikia, moterims, e, reikia aukoms nukentėjusioms dėl lyties. Šiuo metu Europos komisija uh, stebi, kaip valstybės narės įgyveno šios teisės aktus ir e, taip pat jas konsultuoja, kaip tai daryti. Šiame kontekste yra siūloma dar viena Europos parlamento e, teisinė priemonė, kuri leistų numatyti prevencinės priemonės užkirtančias kelią smurtui prieš moteris. Mes turėtume įvertinti, kaip toks teisės aktas galėtų e, būti į lietas į jau egzistuojantį čia juridinę bazę. Lisabono sutarties 24 straipsnėje yra numatyti labai aiškus e, e, apribojimai Europos Sąjungai derinti nacionalinių valstybių teisę e, kriminalinių veiksmų srityje. Be to, kuriant tokią iniciatyvą, pirmiausia, ją turėtų labai atidžiai įvertinti Europos komisija, nes ji jau yra sukūrusi visą eilę prevencinių priemonių. Pavyzdžiui, e, informavimo kampanijos, skaitimasis gera e, patirtimi, atitinkami projektai, e, finansavimas plačiosios visuomenės informavimo veiksmų Bet, ponė Parvanov, aš galiu pasakyti, kad taip, mums reikia ir daugiau surinkti žinių apie smurtą prieš moteris ir paversti e, tas žinias veiksmingomis priemonėmis ES ir valstybių narių lygmenių. Mes Europos komisijoje ėmėmės labai e, drąsių e, veiksmų Eurostate, pagrindinių teisų agentūroje, lyčių lygybės agentūroje ir taip e, mes e, surinksime daugiau duomenų E, tam reikia, kad aktyviai dalyvautų valstybės narės. Taip pat galite pasikliauti Europos komisiją, kad ji pasinaudos naujomis teisų lygybės ir pilietybės programomis, kurios leis pagerinti informavimo kampanijas, leis valstybėms narėms keistis patirtimi ir e, padės rasti finansavimo šaltinių nevyriausybinėms organizacijoms dirbančiams šioje srityje. Kaip žinote, Europos komisija nesiniai priėmė komunikatą dėl moterų litinio, lyties organų žalojimo. Be to yra pasirengusi įvertinti šio, teksto, šio teisės akto įgyvendinimo pažangą kiekvienais metais. E, mes e, buvome paskelbę nulinės tolerancijos moterų lyties organų žalojimo metus. Europos komisija ir toliau e, galvoja, kaip pagerinti kovą su būtiniu smurtu, smurtu prieš moteris. Žiūrime, ar ES galėtų prisijungti prie reikalingų tarptautinių konvencijų. Bet svarbiausia yra kreiptis į valstybės narės, nuolat joms kartoti, kad jos turi pasirašyti ir ratifikuoti atitinkamas konvencijas. Šiandien praėjo jau ketveri metai, kai dėl tos konvencijos buvo susitarta. 20 ES valstybių narių ją pasirašė, bet tik 3 iš jų ratifikavo. Austrija, Italija ir Portugalija. Taigi, tiems iš mūsų, kurie nesame Austrai, Italai ir Portugalai, būtina suprasti, kad turime labai aktyviai daryti spaudimą nacionaliniams parlamentams, vyriausybė, žiniasklaidai ir klausti, kodėl tos valstybės dar neratifikavo pirmosios tarptautinės juridiškai privalomos teisinės konvencijos, kuri leistų kovoti su smurtu prieš moteris. Ko tos valstybės bijo? Ar mūsų valstybių narių teisė sistema veikia ar ne? Jeigu ji veikia, tai ne viena valstybė narė neturėtų bijoti ratifikuoti Europos tarybos konvenciją. Aš tikiuosi, kad mes labai greitai išvysime pažangos. Norėčiau baigti pasakydama, kad Europos komisija visapusiškai pasinaudos ES kompetencijomis paremdama valstybės narės šioje srityje. Aš nekalbu apie ideologiją, aš kalbu apie moterų teisės, moterų teisę būti apsaugotoms nuo smurto. Vis, tai bus naudinga visai visuomenė. Ačiū. Vielen Dank, Frau Kollegin Georgieva. Labai ačiū kolegė Georgieva. Keitimasis nuomonėmis baigėsi, ryte balsuosime 12 valandą, o dabar perėsime prie kolegės Honibal. Pranešimo seksualinis išnaudojimas ir prostitucija ir jų poveikis lyčių lygybei. Pirmiausia žodis pranešėjai keturios minutės. Ačiū. Pirmininkė, ačiū kolegos. Noriu padėkoti visiems šešėlinė.